prie ponios Šartyje pranešimo dėl pradinio iš ankstinio finansavimo skiriamo jaunimo užimtumo iniciatyvai. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, ponio komisijos narė. Sakyti, kad didžiuojosi mūsų institucijų darbų Europos mastu. Buvo parodyta konkreti valia. Ja parodė komisija, taryba, gala, kad tarybos atstovai išeina, bet taryba, komisija ir parlamentas aiškiai parodė, kad nori kuo greičiau pradėti veiksmingai dirbti šioje srityje. Ir būtent tas politinis veiksmingumas ir uh, E, pažymėjo mūsų strategiją ir, ponė komisijos narė, noriu Jums tikrai padėkoti. Mes pradėjome darbą vasario ketvirtąją, o rytoj bus balandžio 29-oji. Manau, kad nedaug sprendimų Europos mastu yra priimami taip sparčiai ir taip našiai. Norėčiau padėkoti ir visiems šešėliniams pranešėjams, kurios nori pa, iš, iš, iš socialdemokratų e, Jana Zitnanska iš AKR, pona Zitnanska iš EDF, Patrik Jerik. Mėly kolegos, mums pavyko peržengti mūsų skirtumus ir mūsų vienijo valia dirbti drauge. Mes siekiame dirbti veiksmingai, kad Europa pasiūlyti veiksmingų priemonių jaunimo užimtumo iniciatyvai. Kalbant apie tai, sunkiausia dalis E, sudėtingiausia yra pasiekti sėkmės čia, nes e, yra regionų, kuriuose daugiau kaip 25 procentai jaunuolių nuo 15 iki 25 metų neturi darbo. Tai yra sudėtingiausios situacijos regionai ir, ir ten jaunimo padėtis yra sunkiausia. Jauni žmonės baigia turintis diplomus neturi darbo, nes jų turimas, jų gytas išsilavinimas netitinka darbo rinkos poreikių. Ir mes ėmėmės tos pačios sunkiausios užduoties. E, teikdami jaunimo užimtumo iniciatyvą. Ir būtent dėl to visi susivienijo ir dirbo drauge. Manau, kad tai ir e, apibrėžia mūsų darbo strategiją. E, kaip pranešėja šio pranešimo norėčiau išreikšti norą, kad, kad visos politinės frakcijos e, dalintasi didžiausiai manomų kiek informacijos, kad taryba, komisija ir toliau išliktume vieningi, nes suprantame mūsų poreikius ir rodome, sugebėjome parodyti reikalingą politinę valią, kad pasiektume sėkmės jaunimo labui. Šiandien aš didžiuojosi Europą ne tik dėl to, kad mums pavyko pas, parodyti tokią vieningą valią, bet taip pat ir dėl to, kad mes uh, atsiliepėme į konkrečius poreikius, nes būtent tai yra Europa. Mes šia, šioje plenarinių posėdžių salėje turime suvokti, kokie yra Europos poreikiai. Veiksmų pro, programa bus parengta ir bus galima įgyvendinti projektus vietoje. Tiems projektams reikia skirti iš ankstinį finansavimą, kad jie būtų sėkmingai gyvendinti, kaip jūs ir minėjote, ponė komisijos narė nuo 1 procento pereisime prie 30 procentų ir tie, kurie įgyvendins projektus, ir tie fondai bus skirti tiems, kurie yra sunkiausioje padėtyje, tiems regionams, kurie yra sunkiausioje padėtyje. Ir aš tikrai labai nuoširdžiai tikiuosi, kad mes drauge pasieksime sėkmės. Aš didžiuojasi mūsų darbu ir aš tikiuosi, kad rytoj balsuojant įvyks labai reikšmingas balsavimas, kad mes nusiusime žinę apie tai, kad valstybės narės sulauks pagalbos įgyvendindamos projektus dėl jaunimo inici žimtumo iniciatyvos, nes būtent tokių projektų mums reikia. Dabar tarybai teks užduotis paskatinti valstybės narės, kad, žm, kad jaunimas valstybėse galėtų atlikti darbų ir gauti iš ankstinį finansavimą. Ačiū. Uh, beaucoup, eh, labai ačiū. Da, labai ačiū pranešėja, ponė Šartie. Na, o dabar komisijos vardu kalbės uh, ponė Marian Teisen. Ačiū pirmininkė. Brangus pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai, pirmiausia, ačiū Europos parlamentui, ypač poniai Moran Šartie, už tai, kad skiriat tokį didelį dėmesį šiam klausimui ir už tai, kad taip konstruktyviai padirbėjot. Noriu pasveikinti parlamentą dėl to, kad pavyko pasiekti susitarimą tiek tarp jūsų komitetų, tiek susitarimą su taryba. Nes iš tikrųjų kalbam apie labai svarbę pagalbą, paramą Europos užimtumo iniciatyvai. Be to norėčiau pasveikinti ir pirmininkaujančiąją Latviją už jos darbą. Iš ties e, šis klausimas buvo nagrinėjamas e, labai veiksmingai ir tai rodo, kad e, jaunimo užimtumo prioritetas yra tas pats prioritetas visoms Europos institucijoms. Mes neturim gal, laiko, e, nes turim e, lankščiai įgyvendinti jaunimo iniciatyvą, nes laikas dabar atėjo kurti darbo vietas ir e, sukaupti E, patirtį, kaip būtų galima įtraukti jaunimą į darbo rinką. Mes visi turim e, šiaip jau laikytis prisimtų įsipareigojimų piliečių akivaizdoje. Ir tą mes kartu ir darom. Kad kartu mes kaip tik siūlom, deramės ir, ir, ir sieksim pat, priimti šį reglamentą. Dabar čia iš tikrųjų kalbama apie kliūč, nustatytas kliūtis dėl kurių e, ne visada pavyksta greitai gyvendinti jaunimo užimtumo iniciatyvą. Ir viena tokių kliūčių tai yra grinųjų pinigų e, trūkumas. Tad mes dabar siūlom beveik 1 milijardą eurų nuo 2015 metų ir tokiu būdu tada e, net 15 tūkstančių jaunų žmonių uh, E, taip padės ir, ir, ir vis dėlto išsiteksim biudžeto rėmuose. Na ir e, tikiuosi, kad e, jūs patvirtinsit šitą pranešimą didelę daugumą ir aš manau, kad tai bus paskata valstybėms narėms pagreitinti veiksmus ir kartu remti darbo vietų kūrimą, praktikos vietų kūrimą, nuolatinį mokymą. Tad dabar jaunimo garantija įdėgiama visose valstybėse narėse ir kai kuriuose valstybėse narėse pasiekta jau apčiuopiamų rezultatų ir tai rodo e, šalių e, semestro apžvalga. Tad jaunimo garantija iš tikrųjų pas, pastumėjo e, struktūrinės reformas e, užimtumo ir mokymo srityse. Kartu e, buvo galima pasitikrinti, kaip parama teikiama jaunimui, kuris vėlgi iš mokymo institucijų įsilieja į darbo rinką. Tad iš tikrųjų reikia dabar ir toliau laiku įgyvendinti šią iniciatyvą, nes nes e, nors laiko labai nedaug. Tad dar kartą noriu patikinti e, parlamento narius, kad e, komisija 2015 metais išla, greitai išlaisvins numatytas lėšas tuoj po to, kai įsigalios pakeistas reglamentas. O dabar svarbiausias klausimas kad e, rėmimo priemonės būtų kokybiškos. Ir komisija šią prasme labai atidžiai stebės procesą ir suprantama, mes teiksime ataskaitas Europos parlamentui. Ačiū už Jūsų dėmesį. Uh, you, Dėkoju, ponė komisarė. Toliau kultūros ir švietimo komiteto vardu kalbės Silvigijum. Dėkoju. Kolegos, šis pasiūlymas buvo pateiktas reaguojant į dabartinę situaciją. Po to, kai buvo patvirtintas jaunimo garantijų dokumentas, rezultatai nepateisina dabartinės situacijos. Europoje yra saubingas nedarbas, taip pat yra marginalizacija, socialinė atskirtis ir skurdas. Investicijų taip pat nepakanka, Ir visi šie simptomai neigiamai veikia jaunimo garantijų sistemą. Šis pasiūlymas yra būtina priemonė, būtina norint sumažinti spragą tarp tų diplomuotų jaunuolių, kurie yra be diplomo ir tų, kurie dabar yra tarpinėje situacijoje, kurie yra be darbo ir be e, švietimo, be nesimoko. Jaunuoliai labiausiai nukentėjo nuo ekonominės krizės nu, nuo 2008 metų. Ypač nukentėjo tie, kurių kvalifikacijos išsilavinimas yra nepakankamas. Taip pat e, labai kenčia e, imigracijos e, imigrantų vaikai ir todėl būtina reaguoti greitai. Parlamentas taip ir padarė. Dėkoju. Merci beaucoup, Dėkoju poniai parlamentariai. Toliau kalbės politinių frakcijų atstovai. Pirmiausia, Lara Komi, EPP frakcijos vardu. Pusantros minutės jai skiriama. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų atliktą darbą kartu su komisaru. Ir aš sveikinu komisijos pasiūlymą numatantį padidintą iš ankstinį finansavimą skirtą jaunimo užimtumo programoms. Vienas milijardas eurų, kuriuos skirs komisija ir iš ankstinio finansavimo padidinimas nuo 1 iki 30 procentų bus žymi pagalba, kad galėtume realiai gyveninti šią priemonę, ypač atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės, ne visos valstybės narės sugebėjo dabar gyveninti tą projektą. Šis projektas skirtas e, sumažinti nedarbą, tačiau aš raginu nacionalinės ir regioninės vyriausybės užtikrinti, kad jis tinkamai pasinaudotų šią paramą ir kad teiktų jai tinkamą prioritetą nacionalinėse darbo atvarkėse. Kai tapau europarlamentare, man buvo 26 metai. Aš matau, kaip greitai Europa keičiasi. Tačiau sunkumas yra tas, kad labai sunku viską perkelti į valstybės narės. Jaunimo garantijų sistema yra nuostabus sumanimas, bet ne visose valstybėse narėse jie gyvendinama vienodai. Todėl reikia geriau komunikuoti tarp Europos institucijų valstybių ir ypač jaunų žmonių, nes kartais jie net nežino, ką praleidžia. Dėkoju, poniai Komi. Dabar yra mėlyna kortelė jums pateikta iš ponios fronte. Prego. Prašom. Taip, aš norėčiau paklausti pono, ponios Komi, kadangi ji kalbėjo apie jaunimo garantijų programą, ar ji žino, kad audito rūmai neseniai e, paskelbė ataskaitą šiuo klausimu ir man įdomu, ką ji mano apie tai, kas ten kalbam apie Italiją ir apie tai, kad jaunimo garantijos net nešia apskritai jokios naudos mūsų šaliai. Ir ar ji nemano, kad ateityje būtų galima efektyviau panaudoti šią programą. Dėkuoju už šį klausimą. Būdama delegacijos vicepirmininkė, aš E, analizuoju šią situaciją iš Europos ir taip pat Italijos e, perspektyvos. Ypač kalbant apie Lombardijos regioną, euro jaunimo garantijų sistema buvo geriau ten panaudota ir tai matosi iš skaičių, kurie yra viešai skelbiami. Žinoma, Italijoje dar daug ką reikia gerinti ir tobulinti. Tačiau aš iš to nesiekiu susikurti savo komunis, politinio kapitalo. Nesvarbu, kokiu būtų jūsų politiniai įsitikinimai, jūs vis tiek galite rasti darbą. Dėkoju. Toliau socialistų frakcijos vardu kalbės Benifei Brando. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie puikų komisijos pasiūlymą ir šis parlamentas turi elgtis atsakingai ir patvirtinti šias nuostatas kaip galima greičiau ir sklandžiau. Turime papildomą milijardą skiriamų lėšų iš anksto, kad padėtume jaunimui, kurie nei dirba, nei mokosi. Mano šalyje yra 650 milijonų, kurie skiriami šiam išvestiniam finansavimui. Ir mūsų frakcija reikalauja, kad būtų būtent skiriamas šis išankstinis finansavimas, kad jaunimui būtų galima padėti, e, padėti valstybėms narėms, regionams. Europa padarė savo, dabar valstybės narės turi pademonstruoti, kad jos panaudos ta, tas nuostatas kaip galima geriau. Reikia mažinti biurokratiją, reikia užtikrinti, kad būtų pasiūlytos kokybiškos programos, kurios leistų jaunimui aukti asmeninėje ir profesinėje plotmėje. Taip pat labai svarbu, kad e, finansai būtų tvarkomi atsakingai ir skaidriai, o komisija ir parlamentas yra vienodai už tai atsakingi. Mes rengėme klausimą, kurį atsakoma žodžiu valstybėms narėjams, e, prašydami jų dėti kaip galima didesnės pastangas, kad būtų gauta realių rezultatų kadangi e, neturėtume švaistyti be jokių, jokių lėšų, kovodami su jaunimo nedarbo rykšte. Valstybės narės turi daryti viską, kad ištrauktų Europą iš krizės, o mes, parlamento nariai, turime daryti viską, kas priklauso nuo mūsų. Ačiū. Toliau EKR frakcijos vardu. Pone Žitnanska. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Visi žinome, kaip svarbu jaunimui mokytis, e, išmokti dirbti, kad e, galėtų būti aktyviais visuomenės nariais. Deja, darbo rinkos Europoje negali pasiūlyti tokių galimybių be mūsų įsikešimo. Negyvename įdėlėme pasaulyje. Gyvename pasaulyje, kur yra šimtai tūkstančių jaunimo be darbų. Mums pavyko rasti sutarimą su pranešėja, kad padėtume jaunimui ir tai yra signalas jaunimui iš Europos parlamento pusės, kad mes padarysime viską, kas mūsų galioje, kad jiems padėtume. Čia dar negalas. Dabar valstybės narės turi tinkamai panaudoti tuos skiriamus pinigus. Jeigu tai nebus padaryta, tinkamai, tai jaunimo nusivylimas tik padidės. Ačiū toliau Alde frakcijos vardu Martina, Martina Dlabajova. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju pranešėjai, nes bendradarbiavome puikiai ir įrodėme, kad Europa gali, gali sureaguoti greitai. Dabar valstybių narių eilė veikti Pagal naujienų pranešimus čekų spaudoje Prahoje jaunimo nedarbas yra mažiausiai 2,5 procento. Tai, tai puiku, tačiau e, viską reikia vertinti kontekste. Atsiprašau, čia bendras nedarbo lygis 2,5, tačiau jaunimo nedarbas yra 10 procentų. Aišku, kad e, sunku tai lyginti su Graikija, kur vienoje regione jaunimo nedarbas yra 69 procentai. Ir mes, aišku, turime daugiausia dėmesio skirti tiems regionams, kuriems reikia labiausiai mūsų pagalbos. Ši iniciatyva dėl jaunimo nedarbo turi 3,2 milijardų biudžetą, iš kurių 1 milijardas bus skiriama iš karto, iš jų 4 milijonai bus skirti čekiai. Bet aišku, darbo vietų nenupirksi. Ypač e, jaunimui darbo vietas reikia kurti pagal ekonomikos poreikius. Todėl e, Tokią iniciatyvą reikia dar papildyti ir nacionalinėmis priemonėmis, ypač kalbant apie pereimą e, nuo mokyklos prie darbo. Jis turi būti sklandus ir natūralus. Turime užtikrinti, e, kad dėrėtų įgūdžiai su darbo rinkos poreikiais. Reikia palengvinti įmonių e, verslo kūrimo, reikia užtikrinti stažuotės, ir panašiai. Turime daryti viską, kad susidarotume su tikromis, realiomis nedarbo priežastimis, o ne versti žmonės mokytis, kaip dirbti ateityje tiesiog šiaip savo. Eh, monsieur député Patrick Le Yarik. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus eh, kolegos. Taip, iš tikrųjų reikia imtis atsakomųjų veiksmų sprendžiant jaunimo nedarbą. Ir todėl priimtas sprendimas e, padidinti iš ankstinį finansavimą, numatyta milijardas eurų e, būtent tam tikslui. Tad dabar tik tai reikia, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę ir kad tie pinigai pasiektų e, tuos, kuriems jų reikia. Dabar reikia įtvirtinti programas, pagerinti, e, tam, kad būtų galima pagerinti e, e, užimtumo padėtį. Ir kartu su pranešėja mes su, šiaip jau mes manom, kad vis dėlto to projekto ne, vien nepakanka kad numatytas tas skaičius jaunų žmonių galėtų įsilieti į darbo rinką. E, prieiga prie darbo rinkos turėtų būti iš tikrųjų ES klausimas. E, čia iš tikrųjų kalbam, kalbėtume apie ES lygio e, tarnybas, užimtumo, mokymo tarnybas ir, ir to viso reikia tam, kad tikrai padėtume visiems jauniems europiečiams. Labai ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu Teri Raintke. Pone pirmininkė, brangus kolegos ir valstybės narės. Dešimt tik tai mėnesių dirbu šiame parlamente ir man nusibodo, turiu pasakyti, nusibodo kalbos apie jaunimo e, užimtumą ir, ir, ir kai nesimamasi jokių veiksmų, nusibodo man matyti, kad valstybės narės neprisima atsakomybės ir, ta, ir tai kartojasi. Gal aš tiesiog ties, nekantri, tačiau Aš žinau, kad nemažai jaunuolių ES iš tikrųjų irgi nekantrus. Tad um, mes vėl gyvenam 2015 metais ir labas rytas valstybės narės ilgai mėgojot. Dabar jau komisija siūlo padidinti iš ankstinį finansavimą kaip tokį paskutinį, paskutinį skambutį. Tad mes dabar šį klausimą sprendėm parlamente labai greitai, kadangi sutarėm, kad laikas dabar veikti. O dabar svarbu, kad valstybės narės tą patį darytų, kad panaudotų pinigus, kad šie būtų, kad šie pasiektų mūsų jaunimą, nes tai yra mūsų politinė atsakomybė. Ačiū. Ar sutinkat atsakyti į klausimą pagal mėlynąją kortelę iš pono Jakučič? Labai ačiū kad sutikot atsakyti į klausimą pagal mėlynąją kortelę. Norėčiau jūsų paklausti štai ko. Taip, aš suprantu jūsų įniršį. Bet kita vertus, tas sprendimas, padidinti iš ankstinį finansavimą 30 e, procentų, tai rodo vis dėlto e, tai, kad e, komisija gali pasi, galima pasitikėti ir kad komisija ir Europos parlamentas iš tikrųjų rimtai nori spręsti nedarbo problemą. Ar, ar jūs iš tikrųjų ne, ne, nepritarsit, kad mes tokiu būdu uh, E, tokiu būdu e, šiaip jau keliams pasitikėjimą savim. Ačiū už klausimą. Visiškai sutinku. Mes daug dirbom su šituo klausimu ir tikrai ėmėme skubos procedūros, bet dabar valstybės narės atsako už, už savo veiksmus, nes jos turi. E, padaryti taip, kad pinigai pasiektų konkrečias programas, ir kad, kad tos programos tikrai būtų naudingos kovojant su jaunimo nedarbu. Ačiū, ponia Raintke. O dabar EFDD frakcijos vardu Laura Agėja. Prašom, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komisijos narė. Ačiū kartu pranešėjai Taip, mes pritarėm, kad tam, kad tas klausimas būtų sprendžiamas skubos procedūra, bet kita vertus galima kalbėti apie pavykusią operaciją, tačiau pacientą, mirusi pacientą. Aš dabar vėlgi savotiškai kalbu e, už savo vyriausybės vardu, Taip, numatomos e, e, nemažai tam tikros e, nemažos lėšos, bet kartais valstybės narės, vyriausybės labai jau menkai apgailėtinai valdo šitas lėšas ir nes paprastai būna paprastai dažnai neatsižvelgiama, sakykime, jaunimo realius poreikius, į potencialą. Antai tyrimai rodo, kad e, jaunimas dažnai net nežino apie tokių programų ir tokių lėšų buvimą. Tada aš tiesiog gėdijuosi e, už e, tokių valstybių, už tokias valstybės narės, kurios gauna lėšų, tačiau, kaip rodo, sakykime, auditorumo ataskaitos, kad tos lėšos netinkamai panaudojamos. Tad Europa padeda, tačiau valstybės narė savotiškai sabotuoja. Ar Jūs atsakysit į klausimą pagal mėlynąją kortelę, e, kurią e, pateikė ponas Brandeber. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, taip, čia išgirdom kriti, kritinių balsų, aš iš dalies galėčiau pritarti ir, galėčiau, ir kreipiuosi dabar į Agėją. Tai kodėl dabar jūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas nedalyvavo e, ne viename e, iš mūsų posėdžių, per kurį buvo nagrinėjama šitas pranešimas. Buvo pasiūstas tik tai asistentas ir nebuvo kartu prisidėta prie e, žodinio klausimo rengimo komisijai kiti, kitų frakcijų šešėliniai pranešėjai mėnesių mėnesius dirba tam, kad pagerintų tekstą. O, o kaip ir aš norėjau tikrai tą faktą paviešinti, kad jūsų šešėlinio pranešėjo nebuvo. Atsakymas. Ačiū kolegai Brando Bonifei už pasisakymą. Nepamirškit, mūsų frakcija yra mažiausia šiame parlamente ir aš pati esu pranešėja keliais klausimais. Taip, aš, aš suprantu, kad kolega Benifei e, labai e, smarkiai dirba, bet tą patį e, ir aš darau. Ir todėl iš tikrųjų nepagrista šita kritika. Ir, ir dabar kalbėti apie tai, kad vėlgi tuos lėšos nebuvo panaudojamos, tai yra visiškai netinkama. Labai ačiū. O dabar Michal Marusik. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Turėtume suvokti, kad tam tikros visuomenės e, grupės nedarbas, šiuo atveju kalbam apie jaunimo nedarbą, tai apskritai bendro nedarbo e, sudėtinis elementas. Tad e, jei dabar mes e, siūlytume tam tikrų e, tam tikrų dirbtinių priemonių, kuriomis e, būtų galima pritraukti jaunimą į darbo rinką, tai tada padidins kitų visuomenės grupių nedarbą. Nedarbas tiesiog yra prastos institucinės sąrangos rezultatas ir reikėtų gilintis į nedarbo priežastis, O tos priežastis tai yra neveiksminga, neveiksminga ekonominė sistema. Nes daug kas priklauso nuo e, vartotojų. Jeigu vartotojai daugiau leidžia pinigų, tai paprastai tada atsiranda daugiau ir darbo, gamybos ir darbo. Be, uh, e, IPP e Group, 1,5 minutė. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. 7 milijonai jaunuolių neturi darbo. Tai yra e, tikrai įspūdingas skaičius. 7 milijonai jaunų žmonių kenčia nuo finansinių sunkumų ir tai kenkia ir Europos ateičiai. Turime kaip galime greičiau išspręsti šią problemą ir kaip galime greičiau pradėti te, įgyvendinti jaunimo uh, užimtumo iniciatyvą, padedant jaunuoliams surasti darbą, tęsti mokslus ir stažuotis. Turime parodyti, kad Europa gali veikti, kai to reikia. Dabar valstybės narės privalo užtikrinti, kad šie pinigai būtų tinkamai ir greitai panaudoti. Jeigu Europa duoda 30 procentų, tai jau nėra jokios, jokio pasiteisinimo, kodėl galima neveikti. Tačiau tai yra tik pirmas žingsnis. Reikės e, padaryti dar daugiau, kad situacija būtų išspręsta. Mes turime galvoti apie ilgalaikę strategiją, užtikrinant geresnius įgūdžių, geresnį įgūdžių priderinimą, geresnės kvalifikacijas, ilgesnės stažuotės, lankstesnę darbo rinką ir tvaresnius darbus, darbo vietas. Reikia pradėti gyvendinti šią iniciatyvą, o dabar kamolys jau perėjo į valstybių narių rankas. Šiandieną turime savęs klausti ne to, ką su tuo gali padaryti valstybės narės, bet turime klausti, kas toliau. Bet visi geri šachmatininkai galvoja keli žingsnius į priekį. Ir todėl turime daryti tą patį, kad galiausiai baigtųsi e, ši problema. Dėkoju toliau Jūta Steinruk, pusantros minutės. Taip, dėja, negalime šiandieną pasidžiaugti kokią nors didelę sėkmę, kadangi su jaunimo nedarbu e, kovojame jau ilgai, o rezultato taip ir nėra. Tačiau ši iniciatyva šiek tiek pastumės situaciją į priekį ir dėkoju visiems, kas prie to prisidėjo. Pastaraisiais metais mes per daug kalbėjome, per daug kaltinome, tačiau rezultato taip ir nepasiekėme. Mes, socialdemokratai, Jau nuo pat pradžių sakėme, kad kova su jaunimo nedarbu nebus laimėta radikaliai taupant ar mažinant išlaidas, bet e, prisijimant atsakomybę. Jeigu pastebėjote tose valstybėse narėse, kur yra taikomos taupimo programos, e, reikia užtikrinti iš ankstinį finansavimą ir taip pat struktūrinės reformas. Turime kovoti, paversti kovą su jaunimo nedarbu svarbiausių prioritetų, ne tik valstybėse narėse, bet ir Europos institucijose, visur, vyriausybės ir įmonės dabar turi sugalvoti atsakymus, kuriuos galėtų pateikti jaunajai kartai. Dėkoju, poniai Steinruk. Dabar Antėja McIntyre. Vieną minutę, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir komisariai. Man atrodo, visi pripažįstame, kad jaunimo nedarbas yra be galo rimta problema ir kad akivaizdžiai reikiamtis veiksmų. Todėl palaikau šį pasiūlymą, kuris leis tinkamai panaudoti skirtus išteklius ir greitinti įgyvendinimą valstybėse narėse. Tačiau man taip pat kyla nerimas, kad iš ankstinis finansavimas gal, gali e, sukelti tam tikrą finansų įtampą toliau. Ir todėl reikia pagalvoti, kaip ir toliau bus finansuojama ši iniciatyva. Mano frakcija visada ragino laikytis biudžeto disciplinos. Ir šiuo atveju reikia jos laikytis taip pat, todėl reikia stebėti, kokie rezultatai pasiekiami, kad pasiektume real, realaus poveikio. Kartu su valstybėmis narėmis turime sukurti atskirus, atskiroms situacijoms pritaikytus sprendimus. Pavyzdžiui, Junknė karalystėje ši iniciatyva buvo panaudota papildyti vyriausybės programams ir vakarų Anglijoje taip pat buvo panaudota ji pavyzdžiui, jaunuolių praktikai, stažuotėms ir per praėjusius penkerius metus pusantro milijono jaunuolių gavo mokinio vietą, praktikanto vietą. Dėkoju toliau Ines Kristina Zuber. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Iš ankstinio finansavimo padidinimas jaunimo iniciatyvai yra labai svarbus žingsnis, turint galvoje, kad lėšų buvo mažai, valstybės narės turėjo problem, problemų parūpinamos kofinansavimą. Labai dažnai regionai, kuriuose aukščiausias jaunimo nedarbo lygis nieko negali padaryti, jeigu jiems nebūt, nebus padidinta pagalba. Tačiau, aišku, tai visko neįspręs, tai yra per maža suma, kad būtų galima ką nors padaryti, sprendžiant šią problemą. Mums reikėtų 21 milijardo. Pagal programą. Dabar man įdomu, ar e, tos darbo vietos, kurios e, bus sukurtos, e, ar jos nesunaikins kitų darbo vietų, ar tai bus trumpalaikiai kontraktai ar ne, e, ar e, nefiksuotos trukmės kontraktai. Ši garantija yra garantija, kuri garantuoja nesaugumą, man atrodo. Ačiū. Toliau panas Funtulis. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, ši iniciatyva skirta spręsti problemą, kuri yra ypač aštri mano šalyje. Jaunimo nedarbas Graikijoje oficialiai sudaro apie 60 procentų ir jis gali būti dar didesnis. O blogiausia yra tai, kad negalima prognozuoti, jog situacija pagerės. Aš tikiuosi, kad tai bus, bet e, kad jį pagerės, tačiau mes vietoj to, kad e, kurtume tikras darbo vietas, e, siūlome mokyti iš naujo, permokyti ir kitus dalykus. Ir galiausiai nieko nebus padaryta, kad būtų sukurtos e, ilgalaikės darbo vietos. Tiesiog mes randame tik būdų, kaip e, išvaistyti ES biudžeto lėšas. Ačiū toliau, pane Šoidrova. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš sutinku su sprendimu e, kurį siūlo pranešė ir kiti kolegos, pritarti komisijos pasiūlymui ir padidinti e, sumą jaunimo iniciatyvos iš anksnėjų finansavimui. Šios lėšos įrodo, kad ES rimtai žiūri į kovą su jaunimo nedarbu. Jeigu mes norime, kad šios lėšos būtų panaudotos veiksmingai, turėtume labai atidžiai stebėti, kaip mūsų vyriausybės e, jas panaudoja. Aš asmeniškai artimai e, kontaktuoju su mūsų pareigūnais darbo ministerijoje ir domiuosi, kaip rengiamos programos ir gyvendinamos. Kiek žinau, Čekijos vyriausybė yra tinkamai pasiruošusi gyvendinti šias programas, ypač tose regionuose, kur nedarbas yra didelis, be Prahos, kur uh, nedarbas yra nedidelis, tai palyginti su kitais regionais yra tokių, kur e, jaunimo nedarbas siekia virš 20 procentų. Todėl aš norėčiau, kad daugiau būtų skiriama lėšų profesiniam mokymui ir tai turime suprasti ir vertinti kaip investicijas į mūsų ateitį. Investicijas, kurios e, kurs paskaitas, paskatas ir pasitikėjimą jaunimui ir darbdaviams. Džiaugiuosi, kad e, šis pasiūlymas sulaukė tokios e, paramos. Ačiū. Toliau Marita Ulfskog. Ačiū, pirmininkė. Taip, išgirdom apie Italijos pavyzdžių, bet aš e, pateiksiu Švedijos pavyzdžių tai yra mūsų ekonominės, socialinės sąlygos netokios problemiškos. Tačiau vis dėlto ir Švedijoje mm, jaunimo nedarbas gana didelis. Ir todėl ta jaunimo e, užimtumo iniciatyva labai svarbi ir Švedijos jaunimui. Tad e, šiaip jau mūsų vyriausybė E, naudojasi tik tai, e, naudojasi tik tai nedidelių lėšų e, kiekių ir, ir sakykime, net ir valstybės biudžete nenumato tinkamo, tinkamos paranoms. Bet kita vertus yra ir kitų valstybių narių, kuriuose numatyti biudžeto, valstybės biudžeto lėšų jaunimo užimtumui tiesiog neįmanoma dėl suprantamų priežasčių. Bet e, tam, kad būtų galima įgyvendinti jaunimo e, užimtumo iniciatyvą, vis dėlto e, reikia numatyti kartu ir biudžeto tam tikrų lėšų. Ir, ir čia tikrai negalima kalbėti, net ir pačios skurdžiausios valstybės tą turi padaryti. Now, Deputy, Ačiū. Dabar Ann Sander, EPP frakcijos vardu, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau pasveikinti pranešėjos ir komisijos darbą. Nes iš tikrųjų reikia numatyti reikiamų lėšų tam, kad būtų galima kovoti su jaunimo nedarbu. Tai yra gera žinia. Tai rodo, kad ES labai konkrečiai, greitai ir veiksmingai veikia krizės atveju. Na, o dabar, e, dabar e, veiksmų turi imtis valstybės narės. Jos turi imtis įvairių veiksmų tam, kad būtų galima skatinti jaunimą mokytis ar kurti savo e, verslo įmonės ar tiesiog persikvalifikuoti, kad prisitaikytų prie skaitmeninės darbo tvarkės. E, tarpvalstybinis judumas vienas tokių e, galimybių, e, leidžianti jaunimui labai laisvai šiaip jau rasti darbo, nepriklausomai nuo to, kokioj šaly jie gyvena. Antai mano pačios valstybėje, šalyje E, Prancūzijos vyriausybė nori panaikinti e, dvi, dvi, dvi kalbes klases ir tai iš tikrųjų kertasi su mūsų siekiamais tikslais, nes tokiu būdu pakertamas kartu ir tarp valstybinis, e, tarp valstybinis judumas. E, tad galim kalbėti apie kitas priemonės, sakykime, tarpusavį, tarpusavio diplomų pripažinimą ir kitas priemonės, kurios galėtų padėti mums kovoti su jaunimo nedarbu. Ačiū. Dabar Vilija Blankievičiūtė. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pranešėją. Tikrai palaikau komisijos įsipareigojimą padidinti išankstinį finansavimą nes tai turėtų padėti valstybėms narėms greičiau ir efektyviau spręsti jaunimo užimtumo klausimus. iš tikrųjų jaunimui reikia padėti ir gauti darbą ir tęsti mokslus ar pagaliau stažuotis tikrai kaip rodo paskutinės ataskaitos ir esama praktika ne visos valstybės narės dėl tam tikrų ekonominių finansinių o kai kada ko gero ir dėl politinės valios stokos yra pajėgios įgyvendinti jaunimo užimtumo iniciatyvą. todėl šis siūlymas yra didelis žingsnis į priekį investuojant į jaunus žmones taikant jaunimo užimtumo priemones tikrai manau kad turėtų būti ypatingas dėmesys skiriamas tiems jaunuoliams kurių išsilavinimo lygis yra žemesnis pagaliau neįgaliems jaunuoliams arba turintiems tam tikrų sveikatos problemų. kartu noriu atkreipti dėmesį kad ilgalaikis jaunimo nedarbas arba pagaliau nesugebėjimas rasti tinkamą darbą daro didelį neigiamą poveikį ne tik ekonomikai bet neigiamai veikia pačius jaunuolius todėl gali atsirasti jų tam tikrų psichinių bei fizinių sveikatos problemų. taigi dar kartą dabar jau raginu valstybes nares kuo efektyviau panaudoti europos sąjungos teikiamą išankstinio mokėjimo pagalbą. Ačiū toliau e, Javier Lopes. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, e, noriu pasveikinti komisijos narę ir padėkoti už tai, kad e, buvo palengvi, bus palengvintas sąlygos gauti lėšas jaunimo nedarbui mažinti. Ir dėkoju už tai, kas buvo pasakyta apie parlamento darbą. Šalis, kuriuose yra daug jaunimo nedarbo, e, taip pat patiria ir didžiulį deficitą, reikia tai vertinti kartu. Tačiau tai, kas daroma šiandien čia, yra kaip ir cukrus į kavos padelį. Tai bus, jeigu neištaisysime makro, makroekonominės politikos, dėl kurios atsiranda jaunimo nedarbas. Jis yra dvigubai didesnis negu pap, e, bendras nedarbas Kardifo rajone pačiose Europos e, pietuose, jeigu e, norite įsivaizduoti, tas pats nedarbas kaip ir gazos ruožė. Tai yra tikrai kritinė situacija, kurią turi išspręsti ES, aišku, su Europos parlamento pagalba. Ačiū. Sako pirmininkas, toliau spontaniškai pasisakymai. Ir pirmiausia, kalbės E, pone Klūn, prašom. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti ir pranešėjai, ir šešėlinius pranešėjus, ir komisijos narę, kad e, šis e, dokumentas parengtas taip greitai ir e, savalaikiai, nes jis yra labai svarbus jaunimui Europoje, nes dabar jie susilauks pagalbos, susilauks mokymo, kad galėtų gauti darbą. Tai, kad Europa siūlo e, tą iš ankstinį finansavimą, yra aiškus stiprus signalas valstybėms narėms, kad jos turi imtis darbo ir sukurti struktūras, kurios padėtų jaunimui. Ir aš sveikinu komisijos pasirežimą stebėti situaciją ir pranešti parlamentui apie tai, kaip panaudojamas šis finansavimas jaunimo iniciatyvai, nes labai svarbu, kad šis finansavimas būtų panaudojamas tinkamai, ypač e, plėtojant e, ar kuriant jaunimo įgūdžius, užtikrinant jų mokymą ten, kur reikia. Nes labai dažnai, kaip rodo istorija, mes mokėme žmonės e, jaunus ar nebūtinai jaunus tokių dalykų, kurie nebuvo reikalingi darbo vietoje. Todėl labai svarbu mokyti tų įgūdžių, kurių reikia šiandien darbo rinkai. Ačiū. Viktor Negresku toliau. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ir komisijai už šio projekto pasiūlymą ir gyvendinimą. Kalbame apie milijonus darbo neturinčių jaunuolių, tai yra milijonai likimų Ir tas milijardas yra gera priemonė, tačiau ją reikia papildyti kitomis priemonėmis. Džiaugiuosi, kad čia buvo įmamas greitų veiksmų, siekiant kovoti su tuo nedarbu, kalbama aiškiai. Apie tai šio išankstinio finansavimo padidinimas yra naujas signalas ir tikiuosi, kad valstybės narės pozityviai reaguos į šį signalą. Na, Rumunijos vyriausybės atžvilgių, tai mes turime pakankamai priemonių, kad gyvendome šios projektus. Mes pirmieji bene vykdėme pirmosius projektus, tačiau būtina, kad e, tie papildomi pinigai atitiktų ir e, tuos projektus, kurie yra skirti padėti jaunimui. Pirmininkas, ačiū. Notis Marijas. Prašom. Ši iniciatyva e, skirta jaunimo nedarbui numato tik 6 milijardus eurų. Tuo tarpu, kai yra daugiau kaip 5 milijonai darbo neturinčių jaunuolių Europos Sąjungoje. Tuo pat metu ponas Dragis daug daugiau milijardų išleidžia, kad supirktų įvairių šalių obligacijas. Jaunimo nedarbas Graikijoje sudaro daugiau kaip 50 procentų. Ta pati galima pasakyti apie Ispaniją ir Portugaliją, kur nedarbas yra taip pat labai aukštas. Tuo pat metu viešasis sektorius neturi pakankamai lėšų, kad galėtų vykdyti tuos projektus, kurie sukurtų naujas darbo vietas ar e, naujas e, mokymo vietas. Tuo pat metu Dragis ir jo e, grupuotė Europos centrinėme banke bando pasmaukti Graikiją. Todėl reikia užbaigti to memorandumo taikymą. Ačiū. Ar e, atsakysite į klausimą, ponas Novakov iškėlė mėlyną kortelę. Prašom, ponė Novakovai. Благодаря, господин Седател. Благодаря и за това, че приехте синята карта. Безспорно важно е... Ačiū, pirmininkė. Taip, labai svarbu, kad skiriamas tas žingsnis finansavimas programams, kurios e, galėtų stimuliuoti jaunimo užimtumą. Tačiau negalima pamiršti e, ir reformų bei investicijų. Negalime vienašališkai pasiekti visų tikslų. Noriu priminti, kad yra didžiulis skirtumas tarp valstybių narių ir todėl sunku absorbuoti visus finansus, visas lėšas, todėl ateityje valstybės narės turi daugiau imtis veiksmų, kad kurtų darbo vietas jaunimui. Valstybės narės turi vykdyti reformas. Ką Jūs galvojate apie tas reformas, kurių turi imtis valstybės narės? Paprašom, ponia Marijas. Ačiū, kolega. Aš noriu pasakyti štai ką. Šiuo metu tam, kad galima būtų kofinansuoti projektus, reikia lėšų. Tačiau dėl e, memorandumo mes neturime pinigų. Ir Graikija negali kofinansuoti tų projektų, kad būtų galima pasiekti rezultatų pagal šią iniciatyvą, kaip jau minėjau. Graikija yra smaugiama Europos centrinio banko. Europos centrinio banko, kuris net ne vieno euro neduoda Europo, Graikijos bankams, kad jie galėtų investuoti. Tai yra uh, Tokie faktai. Ačiū. Toliau Barandika Bilbao. Gracias, presidente. Komisarija, apoyo por supuesto. Ačiū, pirmininkė, e, komisarė. Taip, e, iš tikrųjų pritariu būtent jaunimo užimtumo iniciatyvai, tam, kad e, ir, ir jūsų siūlomam iš ankstinio finansavimo uh, E, padidinimui. Tačiau komisija turėtų e, nuodugniai įverdinti įvertinti e, priežastis, dėl kurių kai kuriuose valstybėse narėse nepakankamai skiriama lėšų. Paka, pak, kai kurios valstybės narės e, tiesiog nori centralizuoti šias programas, tiesiog e, perimti jas iš regioninių tam tikrų institucijų, kurios atsako už programų įgyvendinimą. Tad taip, iš tikrųjų, e, susiduriant su tokiom problemom, tai norėčiau paklausti jūsų, ar ketina komisija atlikti štai padėties įvertinimą. Labai ačiū. Toliau Paloma Lopes Pervejo. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mes nesipriešinam prieš jaunimo garantiją, tačiau mes nesutinkam su tuo, kaip jaunimo garantijos programos tvarkomos kai kuriuose valstybėse narėse, tarp jų ir Ispanijoje. Iš ties, puiku, kad numatytas didesnis iš ankstinis finansavimas, tačiau to nepakanka mes turėtume geriau renkti jaunimo užimtumą skatinančias program, programas nes e, e, šiaip jau kai, kai kurios tos e, programos iš ties nepasiekia norimų rezultatų. Mes turėtume numatyti, sakykime, moky, praktikos vietas įmonėse, jeigu norim turėti e, pakankamos kokybės darbo vietų jaunimui. Buvo pasakyta e, vėlgi įvardyti tam tikrie trūkumai antai audito rūmų ataskaitoje. Ir todėl mes turėtume siekti, kad investicijos iš tikrųjų būtų produktyvios ir veiksmingos. Labai ačiū. Toliau Marko Valį, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasinaudosiu man skirtą minutę tiesiog išsakyti keletą žodžių komisijos nariai. Per ateinančius metus būtų gerai, kad tos programos, kurios susijusios su jaunimo užimtuvo iniciatyva, kad jos duotų didesnę pridėtinę vertę nes neužtenka vien tik tai gražių žodžių. Antai ministrų žodžius e, savo, kurie kalba, kad Europa skiria milijardą eurų ir tai padės sukurti visoje Europoje 2 milijonus darbo vietų. Uh, E, užregistru, užregistruota nemažai e, bedarbių jaunuolių, tačiau tik tai nedaug, nedaugeliu jų, labai nedideliai daliai vis dėlto šitos lėšos bus skirtos. Ta padėtį reikėtų pakeisti. Labai ačiū. Toliau ponia Slovietska. Labai ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Padėtis, e, jaunimo padėtis Europoje yra išties kritiška. Ir e, šią prasme komisijos e, pasiūlymas pagerinti iš ankstinį finansavimą tikrai prisidės prie padėties pagerinimo. Uh, Labai gerai, kad parlamentas ir valstybės narės nutarė dabar, tiksliau, parlamentas nutarė, e, tai yra parengti pranešimą ir neteikti pasiūlymų ir tokiu būdu reglamentas bus greičiau priimtas. Tačiau čia numatomos lėšos, e, jų vien nepakanka. Labai svarbu, kad numatytos lėšos ir apskritai priemonės, e, iniciatyvos priemonės būtų tinkamai įdėgiamos ir stebimos. Mus paudžia laikas, nes yra nemažai jaunimo, kuris e, jau kur ilgą laiką yra nedarbo situacijoje ir labai sunku tokius jaunus žmonės vėl pritraukti į darbo rinką rizika, kyla grėsmė, kad tie žmonės e, įkris į skurdą ir tiesiog bus prarastos ištisos grupės. Ir todėl parlamentas e, turėtų daryti spaudimą valstybėms narėms. Ivan Jakobčič. Komisija pateikė puikų pasiūlymą Iš ties, šis pasiūlymas tai yra gera žinia visos ES jaunimo žmonėms, jauniems žmonėms atsakyta į tai, ko e, ilgai e, reikalavo Europos parlamentas. Tikrai geras e, sprendimas primtas padidinti iš ankstinį finansavimą iki 30 procentų. To mes ilgai laukiam. Ir iš tikrųjų tokiu būdu mes e, parodysim, kad ES galima pasitikėti, kad ES rūpi e, jaunimo e, užimtumas, ypač pietų, pietinėse Europos valstybėse. Na, o ką toliau reikėtų nuveikti, tai reikėtų pirmiausia dabar, kad valstybės narės iš tikrųjų pateisintų į jas e, dedamą pasitikėjimą. Ačiū ir galiausia e, spontaniškas pasisakymas Andžiai Novakov. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai kalbama apie iš ankstinio finansavimo padidinimą 30, iki 30 procentų, uh, E, jaunimo užimtumo iniciatyvos rėmose, tai iš tikrųjų labai geras Europos komisijos pasiūlymas. Vis dėlto reikėtų e, daugiau pastangų dėti tam, kad e, būtų plačiau kalbama apie šią užimtumo iniciatyvą. Labai svarbu, kad apie ją žinotų vietos regioninės valdžios institucijos ir kad šios pasirūpintų, jog lėšos pasiektų e, jaunimą. Tad, manyčiau, e, regioninės ir vietos institucijos galėtų padidinti institucinius gebėjimus ir kartu e, tiesiog atlikti tam tikras reformas, E, turiu galvoje užimtumo e, agentūrų darbą. Ir tokiu būdu tada būtų galima geriau suku, užtikrinti koky, prieigą prie kokybiškų darbo vietų. Ačiū. Dabar baigiam spontaniškus pasisakymus ir dabar žodį suteiksiu komisijos nariai, poniai Taisen. Ačiū, ponė pirmininkė gerbėmėjai parlamento nariai. Ačiū už jūsų įsakytus paramos žodžius komisijos. E, Tad dabar man belieka tik tai apie tai pranešti tarybai ir esu tikra, jog jau gegužės mėnesį e, jau pradės būti pradės, bus, pradės būti skiriamos pirmosios e, šio iš, iš ankstinio finansavimo lėšus, kad jos pasieks valstybės narės. Na ir tikiuosi, kad apie tai mes dar nekartą kalbėsim, kalbėsimės parlamente. 2016 metais mes komisiją ketinam uh, E, parengti, įvertinti e, padėtį tiesiog e, tokio iš ankstinio finansavimo ir jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo padėtį, įvertinsim konkrečius rezultatus ir būtent tai, kaip valstybės narės laikėsi prisimtų įsipareigojimų jaunimo garantijos atžvilgių. Regioninės vietos institucijos turėtų būti aktyviau įtraukiamos į darbą. Buvo pasakyta kritiškų žodžių, kad finansavimo padidinimo vien nepakanka. Aš sutinku. Vien tuo darbo, darbo vietų jaunimui nesukurt, nesukursi. Bet kita vertus yra ir kitų fondų lėšų Antai, nepamirškim, kad nemažai valstybių narių ir regionų susiduria su e, finansiniais barjerais tam, kad galėtų įgyvendinti konkrečias programas. Tad e, būtent e, vėlgi tos numatomos lėšos, tai bus didelė pagalba, bus pasitelkiamos regioninės plėtros fondo lėšos, kitų e, fondų lėšos, kartu Erasmus Plus ir, ir kitų programų e, lėšos. Tad sutinku su tuo, kad vien to iš ankstinio finansavimo padidinimo nepakanka, reikia į situaciją pažvelgti plačiau. Ir todėl komisija e, dirba tam, kad užtikrintų tvarų darbo vietų kūrimą. Mes turime gyvendinti iniciatyvas, kurių tikslas būtų užtikrinti ilgalaikį užimtumą, e, persikvalifikavimą, e, kokybiškų darbo vietų kūrimą. Ir čia nemažas vaidmuo tenka valstybėms narėms. Tad visi turi prisijimti atsakomybę atitinkamosios rytise ir tokiu būdu mes tada tikrai realiai galėsim padėti jauniems žmonėms. Tad dar kartą labai ačiū Jums ir dar kartą norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs taip skubiai dirbot su šiuo pranešimu. Ačiū toliau, ponė Moran Šartie. Misė. E, pone pirmininkė, komisijos narė, aš norėčiau Jūs pasiveikinti už tai, kaip e, pateikite šį pasiūlymą ir kaip e, tuo būdu prisidedate kartu su mano kolegomis šalinant iš ankstinio finansavimo kliūtis. Ši kliūtis buvo neįveikiama, o dabar mes Mm, labai pasistumėsime į priekį. Tai ženklas įrodantis, kad Europa e, turi sunkumų. Aš norėčiau kreiptis į kolegas dėl rytojaus balsavimo. Neapsigaukime, mes sutarėme dėl esmės. Dėl to, kad iš ankstinis finansavimas yra vienas iš pamatinių E, akmenų, kovojant su jaunimo nedarbu. Tačiau jeigu mes nubalsuosime stipriai, tuomet rytoj parodysime savo valstybių vadovams ir vyriausybėms, kad mes neabejojame, neraginame, o reikalaujame, kad jie imtųsi veiksmų ir tinkamai įgyvenintų, sėkmingai įgyvendintų šią jaunimo e, užimtumo iniciatyvą. Žinau, kad šį vakarą vyksta daug nacionalinių diskusijų, tačiau reikia, kad ši e, iniciatyva pavyktų ir reikia, kad vyriausybės tinkamai e, pasistengtų, kad padėti mūsų jaunuoliams rasti tinkamą darbą. Todėl rytoj balsuodami turime pareikalauti, pareikalauti valstybių narių, kad jos tinkamai elgtųsi. Trečia. Kaip ponė komisarė, jūs supratome, mes neatiduosime nei gabalėlio. Tai reiškia, kad po tuo darbu, kurį mes kartu atlikome, mes turime omenyje, kad norime rezultatų, kad norime kokybiškų projektų. Ir todėl reikia įgyveninti projektus vietoje. Mes norime kartu su komisija Taip pat užimtumo komitete mes norime kad mums būtų informuota apie tuos politinius įsipareigojimus ir jų realų įgyvendinimą, kuriuos šiandien išsakėme. Mes esame pasiryžę to reikalauti. Pirmininkės liepia baigti, poniai kalbėtai. Mes, jeigu nepavyks ši iniciatyva, primenu, kad turime Europos socialinį fondą jaunimo garantijų sistemą, papildomas priemonės, kurios padės jaunimui sugrįžti į darbo rinką. Ačiū, ačiū pirmininkė.